Good morning, everybody. Thank you. Labas rytas visiems. Ačiū, kad priminėte, jog reikia laiku pradėti posėdį šį rytą. Matau, kad jau turime regionų komiteto narius salėje. Sveiki atvykę. Aš pradedu šiandienos regionų komiteto posėdį. Jūs turite darbo atvarkės projektą, bet prieš patvirtinant darbo atvarkę norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pakeitimus darbo atvarkę, kuriuos norėčiau pasiūlyti. Ponas Vankarselis šį rytą turi du svarbius susitikimus, kurie yra tiesiogiai susiję su jo atsakomybė, kadangi jis yra Europos parlamento vicepirmininkas. Jis gali būti mūsų posėdėje iki 12 dienos. Dėja, generalinis sekretorius, kuris keisi su mumis nuomonėmis apie, atsiprašau, laimiai, CEMR atstovas, generalinis sekretorius, gali apsikeisti nuomonėmis su mumis šį rytą. Labai ačiū Jums už bendradarbiavimą. Pasiūlysiu du pakeitimus darbo atverkiai. Šį rytą apsikeisime nuomonės apie CEMR po diskusijų e, su ponu Vin Oven. Jis e, pateiks auditorių rūmų specialiją ataskaitą, o pono e, Valkarselio pranešimą mes aptarsime po pietų po ESPAN pristatymo. Ar pritarėte tam? Labai ačiū. Tai tokie darbo tvarkės pakeitimai. Ponas Van Misteliroj, gal galėtumėte pasakyti, kada balsuosime? Ačiū, kad uždavėte šį klausimą. Balsavimas vyks po 11.15 maždaug. Mes vakar su sekretorietu tai aptarėme ir aš paprašiau sekretoriato išsiųsti preliminarų laiką, dėje nebuvo apie jį pranešta. Atsiprašau dėl to. Išspręsime šią problemą ateityje. Jūs norėtumėte, kad tai būtų išspausdinta kopija? Na, aš esu koordinatorius. Turiu kolegų koordinatorių kurie turi ir kitos veiklos ir turi balsuoti šiame komitete, tai gal sekretariatas dabar galėtų išsiųsti žinutę. Mes paprašysime sekretariato tai padaryti. Galime patvirtinti darbo tvarkę. Labai ačiū. Antrasis klausimas mūsų darbo tvarkėje yra protokolo patvirtinimas. Tai yra spalio 15 dienos protokolas, jį galite rasti tinklalapyje. Rugsėjo 17 dieną mes nusprendėme, kad e, turime prisidėti prie parlamento iniciatyvos be popieriaus ir dėl to dabar nebeprašysime spausdintų protokolo kopijų. E, kaip įprasta, jeigu yra kokių prieštaravimų posėdžio metu, tai jie yra laikomi Jeigu nėra prieštaravimo, tai e, laikomas protokolas patvirtintų. Niekas neprieštaravo, kągi puiku, dabar galime pereiti prie pirmininkės pranešimų. Turiu tik tai vieną pranešimą šiandieną. Na, ponas Van Maržė. Paprasčiausiai norėčiau pasakyti ir kad protokolą tai būtų įrašyta, tai yra mano pastabos per koordinatorių posėdį išsakytas dėl specialus pranešėjo. Yes, you want to, uh, your remark will be. Jūsų pastaba bus įtraukta į protokolą. Mes negalime įtraukti jūsų nuomonės į koordinatorių diskusijos, todėl mes tai paminėsime protokole. Ja, ankstesnio posėdžio protokolą įtrauksime ir gerai. Dėkoju. Toliau pirmininkės pranešimai. Turiu tik vieną pranešimą, kaip jau sakiau. Tai yra susijęs su aukšto lygio stebėsenos, steb, stebėsenos e, supaprastinimo 2015 e, metų spalio 20 susitiko aukšto lygio ekspertų grupė, ten buvo kalbama apie naudos gavėjus ir 12 narių bei tai pirmininkė Panekalas susitiko su atstovais iš es institucijų. Parlamentą e, čia atstovavo regionų komitetas ir vicepirmininkas Zelė. Šios grupės tikslas yra atsikratyti sudėtingų taisyklių, kurios yra taikomos naudos gavėjams. Bus siekiama supaprastinti viską, užtikrinti e, sanglaudą, e, fondų prieinamumą ir gold plating. Regionų komitetas išsakė paramą šiai naujai aukšto lygio darbo grupiai. Mes pritarėme, kad supaprastinimas gali leisti lengviau pas, įsisavinti fondų lėšas. Taip bus lengviau įvairiems naudos gavėjams ir regionams. Mes laukiame pirmųjų darbo grupės rezultatų, kaip įmanoma greičiau. Juos išgirsime keisdamėsi nuomonėmis, kai 2016 m. pirmoje pusėje vyks sustikimai su regionų komitetu. Tokie mano pranešimai. O e, dabar mes jau periname prie vieno iš esminių šiandienos klausimų, tai yra keitimasis nuomonėmis su Filu Vinu Ovenu, jis yra Europos auditorumo atstovas, kalbės apie specialiją ataskaitą 2015 metų 10 ataskaitą. Jis aptars problemas, kurios kyla viešųjų pirkimų srityje. Tai pristatys, kaip galima būtų sustiprinti pasangą šioje srityje. Čia reikia geriau gyvendinti sanglautos politiką specialioje ataskaitoje. Yra keliamas klausimas, ar valstybės narės ir komisija tinkamai sprendžia problemas, kurios anksčiau buvo nurodytos viešųjų pirkimų taisyklių srityje. Dabar perduosiu žodį ponui Filui Vinui Ovenui Kaip įprasta, po jo pranešimo bus sutikta galimybė komentuoti ir užduoti klausimus. Prieš perdodama žodį ponui Ovenui, aš norėčiau priminti, kad turime atstovus iš Europos komisijos. Jiems taip pat suteiksiu žodį tam, kad jie galėtų atsakyti į klausimus arba pakomentuoti pristatymą pane Viktorija Lietą, Frank Zebert ir Joakim Nunes Delmeida iš regionų generalinio direktorato ir augimo generalinio direktorato. Turėsime e, išgirsti visų nuomonę, dabar suteikiu žodį panui Ovenui. Dėčia. Ačiū, Gerbimas pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, dėkuoju, kad leidote man pristatyti šią ataskaitą, kurią mes parengėme auditorumuose. Mes jau biudžeto kontrolės komitete spalio 15 esame ją pristatę pirmadienį e, vidaus rinkos komitete. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas yra susidomėjęs šią ataskaitą ir kad paskirėte šiam klausimui laiko. E, atitikimas ES ir nacionaliniams viešųjų pirkimų taisyklėms viešųjų pirkimų sityje e, susijęs su e, dažnai pasikartojančiomis klaidomis ir tai matome jau daugybę metų. Parlamentas tą taip pat matė ir daugybę kartų ragino pagerinti padėtį. 14 metų ataskaita buvo pristatyta biudžeto komitete antradienį ir matome, kad padėtis nepagerėjo. Viešųjų pirkimų taisyklės rimtai pažeidinėjamos, beveik pusę sudarė tie pažeidinėjimai e, numatomų klaidų likmens anglodos srityje 14 metais ir tai yra plačiau negu mūsų audituotas laikotarpis. Apie tai buvo paskata čia savaitę. E, viešų, viešų pirkimų taisyklės susijusios ne tik su taisyklių tų pačių laikymsi, bet tai yra ir e, lėšų klausimas. Viešieji pirkimai turėtų būti labai svarbus dalykas, įtvirtinant e, bendrąją rinką ir prisidėti prie tvaraus ir įtraukiamojo pobūdžio augimo. Ir tuo pačiu metu reikia užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamas kaip galima veiksmingiau. Auditas leido mums e, sustiprinti mūsų išvadas apie viešuosius pirkimus anglodos politikoje. E, E, rengiant metinės ataskaitas. Pagrindinis audito klausimas buvo įvertinti, ar komisija ir valstybės narės deramai ir veiksmingai veikia, spręsdamos viešųjų pro, pirkimų klaidų problemą sanglaudos srityje. Trumpai, ką, kaip mes atlikome auditą? Mes e, žemiai sanglaudą apėmė regioninės plėtros fondą, sanglaudos fondą, Europos socialinį fondą. Mes apsilankėme keturiose valstybėse narėse - Čekijos Respublikoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje karalystėje. E, tose šalyse daug klaidų pasitaiko sanglaudos politikoje viešų pirkimų srityje 2009-2013 metais. Per patikimų deklaracijos auditus tos klaidos buvo nustatytos. Auditos atliko 115 audito e, tarnybų valstybėse narėse apžvalgą, kurios užsima sanglaudos politikos lėšų skirti E, skirstimo tyrinėjimų, taip pat mes 28 e, aukščiausio lygio audito institucijas apklausėme ir išvados tiek komisija, tiek valstybės narės turi daryti e, kur kas daugiau, kad sumažėtų sanglaudos politikė viešų pirkimų klaidų. Mes matome, kad klaidų E, pasitaiko labai daug, kur perkamos paslaugos viešųjų pirkimų srity e, kelių sąjungos politikoje. 40 procentų projektų, kur e, viešųjų pirkimų procedūros buvo tikrinamos 2009-2013 metais, mes nusakėme, kad juose yra klaidų. Rimtų klaidų beveik trečdalis iš jų ir ERDF, regionės plėtros fonde, daugiausia klaidų. E, nustatė 14 metų ataskaita rodo panašų vaizdą. Mes nustatėme, kad nesilaikiamas viešųjų e, pirkimų taisyklių 39 e, ir daugiau kaip 130 procedūrų pastaikė ir trečdalis tų klaidų buvo rimtos klaidos. Matome nuoseklų mm, pasikartojimą tendencijų. Ir Komisija bei valstybės narės nelabai e, atlieka plačiai sisteminę analizę viešųjų pirkimų klaidų ir reikėtų, kad veiktų tiek komisija, tiek valstybės narės, e, kad dirbtų kartu ir atliktų geresnę analizę, bet kol kas matome, kad tik viena pastanga, vien, vien, vienkartinė pastanga buvo padėta komisijos ir reikia dar labai daug ką padaryti. Neseniai yra patvirtinti teisės aktai, kurie galbūt leis išspręsti viešųjų pirkimų klaidų problemą, tačiau viskas priklausys nuo to, kaip įgyvendinami tie teisės aktai. Pirmiausia, reikia paminėti naujasias viešųjų pirkimų direktyvas. Auditoriai prie prieišvados, kad yra tam tikrų dalykų kaip kodifikavimas, precedento teisė, kuri galbūt leistų sumažinti klaidų, tačiau daug kas priklausys nuo to, kaip e, tos, e, tie principai bus įgyvendinti valstybėse narėse. Mes apie tai kalbėjome pirmadienį IMKO komitete, ap, būtent apie tuos dalykus. Antras naujas palyginti teisės aktas yra Europos struktūrų investicinių fondų reglamentai. Kaip žinia, ten numatytos iš ankstinės sąlygos e, viešiesiems pirkimams. Tai yra būtinos sąlygos, kurios turi egzistuoti ta, tam, kad veiksmingai galėtų veikti struktūriniai investicijų fondai ir investicijų fondai. Mes numatėme, kad šių metų pradžioje komisija 12 valstybių narių įvertino ir buvo nustatyta, kad jos netitinka sąlygų numatytų E, viešiesiams pirkimams e, Europos socialinių ir investicinių fondų sityje 14-15 metais. Spalio 15 dieną kons, e, biudžeto kontrolės komitete buvo pasakyta, kad 12 valstybių narių jau buvo įvykdžiusios tos. Trys, atsiprašau, iš 12 buvo įvykdžiusios jau tas sąlygas. Devynios valstybės narės pagal komisijos vertinimus - Bulgarija, Čekijos Respublika, Graikija, Kroatija, Italija, Vengrija, Rumunija, Slovenija ir Slovakija nevykdo sąlygų Ir mes manome, kad mes galime e, laikytis ankstesnės rekomendacijos dėl e, tų išankstinių sąlygų. Jeigu, pavyzdžiui, jos nebus įvykdytos iki kitų metų, 16 metų pabaigos, tai komisija turėtų pasinaudoti savo galiomis ir sustabdyti mokėjimus atitinkamoms valstybėms narėms. Veiksmai, kurių komisija ėmėsi po 2010 metų, tarsi ir sprendžia bendrąją problemą. Pirmiausiai sukurta vidinė techninė darbo grupė, veiksmų planas sudarytas ir tai yra žingsnė teisinga linkme. Tačiau reikia lyderystės, kuri padėtų spręsti šią problemą ir sumažintų įtampą valstybės nesė tarp dviejų tikslų. E, siek siekio pagerinti viešųjų pirkimų sistemą ir pagerinant ES lėšų įsisavinimą. Ataskaitoje taip pat pasakyta, kad informacijos technologijos e, jų priemonės gali padėti sprendžiant viešųjų pirkimų problemas. Egzistuoja potencialas e, pakeisti e, praktiką, bet mes mat, pamatėme, kad labai nevėlodai valstybės narės naudojasi elektroniniais viešaisiais pirkimais ir e, yra speciali komisijos e, duomenų bazė, kuri skirta kovai su sukčiavimu, bet ją dar reikia įdėkti iki galo. Kol kas e, to tėra. Apibendrinamas galiu pasakyti, kokios yra mūsų rekomendacijos. Pirmiausia, komisija ir valstybės narės turėtų e, rinkti duomenys apie klaidas viešosiuose pirkimuose ir analizuoti juos e, sanglodos e, politikos srityje. Antra rekomendacija, jeigu uh, nebus laikomas iki 2016, įvykdytos iki 2016 metų pabaigos e, sąlygos dėl lėšų pagal investicinių ir e, struktūrinių fondų, tai komisija turėtų pasinaudoti savo galėmis sustabdyti mokėjimus valstybėms narims atitinkamus, kol jos neištaisys padėties. Toliau reikia e, kad komisija atnaujintų ir skelbtų savo vidinį veiksmų planą, praneštų apie pažangą ir įkurtų aukšto lygio grupę, kuri suteiktų lyderystę. E, toliau reikėtų atlikti finansinės e, korekcijas ir e, imtis veiksmų dėl pažeidimo, mm, tai yra dėl viešųjų pirkimų direktyvų nesilaikymo. Toliau komisija ir valstybės narės turi pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia informacijų mm, technologijos, pavyzdžiui, elektroniniai viešieji pirkimai ir duomenų kaupimo priemonės. Norėčiau padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą audito metu. Mes labai džiaugiamės, kad buvo pritarta visoms mūsų rekomendacijoms ir labai atidžiai seksime, kaip jos yra įgyvendinamas. Aš tikiuosi, kad ši ataskaita tikrai bus naudinga Europos parlamento nariams, ypač jums regionų komiteto, regionės Lietuvos komiteto nariams įgyvendant regionę politiką Europos Sąjungoje. Ačiū uždėmesi ir dabar laukiu diskusijos. Ačiū. Visi gauna jūsų pranešimo kopiją. Taigi turime išsame informaciją, labai dėkojame už šį išsamų pristatymą. O dabar kolegos klauskite jūs. Van Nisteroj kaip koordinatorius pirmasis. Kas norite, turėtų turėti galimybę kalbėti. Gavę šitą informaciją, mes matome, kad matome, kad sistema nelabai veikia, reikia ją stiprinti. Todėl norėčiau paklausyti jūsų komisijos atstovų. Štai ko. Jūs paminėjote valstybės, kurios nesilaiko reikalavimų ir dabar turėtume pagalvoti apie tai, kad mes pradedame naują periodą. Galbūt kai kurios valstybės nebuvo pastebėtos, kuriuose yra esminių skirtumų tarp regionų. Galbūt gali būti vienoje valstybėje skirtumų. Pavyzdžiui, Italija, jūs minėjote, tačiau galbūt skiriasi situacija regionuose. Ar jūs e, atkreipčia dėmesį ir toliau tik tai į valstybės, ar ir į jų e, regionus? Galbūt mes rodysime pirštų į valstybės, o iš tikrųjų situacija nebus vienoda. Taigi norėčiau paklausti apie tolesnius procesus. Dabar norėčiau paklausti apie viešuosius pirkimus. Praėjusią savaitę Man teko Niderlanduose susitikti su regiono verslininkais ir kalbėjomės apie viešuosius pirkimus, apie galimybę atlikti, daryti verslą kituose Europos regionuose ir kalbėjome apie galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taigi labai svarbu nešvaistyti mūsų lėšų, laikytis nuostatų. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, Niderlandų įmonė norėtų dalyvauti verslo veikloje arba viešuosiuose pirkimuose e, e, Vengrijoje, tai susidarė su tokių problemų, kadangi reikalavimai nėra išversti į olandų kalbą, kadangi mes kalbame apie Europą kaip vieną rinką. Todėl reikėtų pagalvoti, kad įmonės turėtų laisvai sugebėti dalyvauti viešuose pirkimuose kitoje valstybėje. Kaip tai turėtų atrodyti praktikoje? Žinoma, mes aptarnėsime jūsų pasiūlymus apie tai, kaip gerinti situaciją, tačiau aš norėčiau paklausti komisijos kaip atrodys e, šita situacija 16 metų pabaigoje. Socialistų ir demokratų vardu. Ačiū. Taip pat dėkoju e, e, auditorumo atstovui už šitą puikią subalansuotą ataskaitą. Yra žinoma ir palankiai įvertintų dalykų. Jūs sakėte, kad valstybės narės neturi pakankamai duomenų, patikimų duomenų, tuomet negalima ir analizuoti problemų. Situacija yra įvairi. Biudžeto kontrolės komitete buvo sakyta, kad valstybės narės regionuose turėtų atsižvelgti į šias problemas. Situacija ne vienoda ir jungtinės ne karalystėje iš esmės viešieji pirkimai tarsi vyksta yra e, pakankamai sėkmingai, tačiau yra ir problemų. Taigi valstybėse ir regionuose yra įvairių problemų. Dabar jūs paminėjote ir naujas viešųjų pirkimų nuostatas. Mes dėl jų balsavome parlamente ir matome, kad yra labai gerų pasiūlymų. Ir a, numatytų tam tikrų veiksmų nukreiptų į sėkmingai veikiančias įmonės, kurios sukuria daug darbo vietų. Tačiau jeigu mes pažvelgtume į vietos lygmenį, tai žmonės skundžiasi, kad tos naujos taisyklės yra galbūt per daug sudėtingos. Be to, dėl vieningų auditų. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų vykdyti būtent tokius vieningus, aiškomis nuostatomis besirenčiančius auditus ir reikėtų ko gero sukurti labai vienodus audito reikalavimus. Ir kitas dalykas tai yra mokėjimų sustabdymas. Tai yra be ne kontroversiškiausia jūsų ataskaitos dalis. Taigi taisimai ir mokėjimų sustabdymai gali uh, būti atliekami dėl įvairių priežasčių valstybėse norėse. Pavyzdžiui, struktūriniai fondai galėtų būti naudojami ir regionuose žemesnių lygmenių, todėl kartais negalima bausti visos valstybės ir netaikyti tokio automatizmo. Galbūt reikėtų taipogi ir šioje srityje numatyti kokį nors lankstesnį mechanizmą siekiant e, tiksliai nustatyti, ar reikia sustabdyti valstybė lėšas, ar kaip nors kitaip pasielgti. Pagalvokite apie šitą galimybę. Tomašič. Ačiū pirmininkė. Kaip kruatė, aš žinau, kad e, mano šaliai kyla įvairiausių iššūkių šioje srityje. įvairių lygmenų, administracinių lygmenų vyriausybės nebūtinai atstovauja tai pačiai partijai. Galbūt galėtų būti žemesnėme lygime numatyta kokia nors e, struktūra, e, kuriai galėtų mm, apsiskūsti uh, žemesnio lygmens e, naudos gavėjai, kadangi jie gali būti ne tos e, valdančiosios partijos atstovais ir galbūt reikėtų numatyti kokią nors galimybę atitaisyti klaidas. Aš norėčiau padėkoti už labai aiškų pristatymą Žinoma, aš buvau šokiruotas, matydamas, kad 40 procentų patikrintų proc... Mm, projektų, kai buvo audituojami viešieji pirkimai, e, susidūrė su klaidomis, o tai reiškia, kad beveik 50 procentų projektų įgyvenint pasitaiko klaidos. O tai kelia ir klausimą, Aš norėčiau pasakyti, kad taip vadinamas gold plating ir mūsų šalyje yra problema, kadangi nacionalinės administracijos struktūros laikosi griežtesnių reikalavimų negu reikalauja ES teisės aktais. Yra vietos lygmens, regioniniai, nacionaliniai reikalavimai atliekant viešuosius pirkimus, o jūs tikriausiai nagrinėjote europinio masto viešuosius pirkimus ir e, stengiatės įvertinti, ar laikomasi europinių nuostatų ar ne. Ko gero, jūs nepastebėjote, kad e, regionų lygmenių yra laikomasi griežtesnių nuostatų ir ten klaidos e, procentas gali būti dar didesnis. Iš tikrųjų, reikėtų laikytis jūsų pateiktų rekomendacijų, pavyzdžiui, iš ankstinių nuostatų vieš, organizuojant viešuosius pirkimus dažnai nesilaikoma, o už tai taip pat reikėtų baukšti valstybės narės. Mes turime būti nuoseklus įgyvendinami savo politiką ir reikėtų pateikti tokias rekomendacijas, kurios turėtų būti įgyvendinamos, jeigu to prireikia. Dėkuoju. O maržė dabar kalbės. Madame la Présidente. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Norėčiau padėkoti už ataskaitos pristatymą, kuris suteikė mums labai svarbios informacijos ir turiu porą konkrečių klausimų. Pirmiausiai, ar jūs manote, kad sanglaudos politikos srityje e, viešieji pirkimai yra specifiški e, lyginant su kitomis e, politikos sritimis, pavyzdžiui, žemės ūkio politika. Ar problemos yra tokios pat ar skirtingos? Kitas dalykas yra klaidų lygis, jūs kalbėjote apie tai. Ir ar galėtumėte mums pasakyti, Ar e, tai yra pirmiausiai susijęs su sukčiavimu, korupcija, tas klaidų lygis ir ar jūs turite e, 14 metų skaičius? Kitas klausimas. E, kaip dėl Olafo veiksmų? E, koks yra ryšys su valstybėmis narėmis, ar funkcionuoja ryšiai gerai, bendradarbiavimas ir e, kaip jūs galvojate, e, ką galvojate apie prokuratūros Europos steigimą, ar tai e, galėtų prisidėti kovant su sukčiavimu ir korupcija. Ačiū. The next question. Toliau ponia Vana. Ačiū už pateiktą informaciją. Jūsų pristatytos gairės yra labai svarbus žingsnis siekiant sumažinti skaičių, klaidų procentą valstybėse narėse. Jūs savo ataskatoje teigiate, kad ne dėl sukčiavimo ar korupcijos atsiranda tokios klaidos, bet dėl to, kad trūksta administracinių gebėjimų arba būtent šioje srityje padaromi uh, padaromos klaidos. Todėl reikėtų stiprinti gebėjimus, taip pat, e, e, ko gero, tai galėtų padėti sumažinti klaidų procentą. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs regijų siūlomas ir e, Transparency International vertinate tą integralumo pasiūlymą, kad būtų der, e, domimasi siūlytojų e, informacija, kad nebūtų iš ankstinių susitarimų, kad nebūtų kišininkavimo, kad būtų įsteigta stebėsino sistema, kurią yra įdėgusios nuo praėjusio dešimtmečio kai kurios valstybės. Ar jūs nemanote, kad šita priemonė galėtų padėti sumažinti klaidų procentą valstybės narėse? Ir dar vienas klausimas dėl e, e, geriausio pasiūlymo autoriaus principa, principas ir pigiausio pasiūlymo principas kuris jūsų manimų yra tinkamiausias, kadangi vienu atveju mes kalbame apie lėšų taupimą, o kitu atveju apie didžiausią naudą. Todėl, ko gero, reikėtų galvoti apie geriausią pasiūlymą e, pateikusią mm, projektą. Kitas dalykas, ar šitą principą galima įgyvendinti nebijant, kad jis gali būti apskūstas ir kad gali būti reikalaujama pasirinkti patį pigiausią pasiūlymą, nors geriausias yra ko geriausias, pats naudingiausias e, įgyvenant e, projektą. Labai ačiū dabar, ponė Damato. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už ataskaitą. Ji kelia nerimą, tačiau atspindi realybę. Mes žinome, kokia yra situacija. Jei pasižiūrėtume į duomenės, matome, kad procentai yra labai dideli. Privalome prisimti atsakomybę, privalome imtis veiksmų. Turiu klausimą, ar galėtumėte pasakyti, kokio tipo tai yra klaidos? Ar jos yra panašios šalise ir regionuose? Ar negali būti taip, kad problemos, kurios atsiranda valdymo ir kontrolės sistemose, yra permetomos viešojo pirkimo srities į viešojo pirkimo sritį? Galbūt tai rodo regionų valdžios kompetencijos trūkumą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Obrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes neturėjome laiko perskaityti viso teksto. Gal buvo tai aptariama kitame komitete, tačiau norėčiau užduoti klausimą. Kokia yra problema? Problema ta, kad valstybės narės neturi sistemos, kurie atitiktų ES direktyvas. Valstybės narės dar nėra parengusios atitinkamų teisės aktų arba e, turi tuos tinkamus teisės aktus, tačiau jais nesivadovauja. Valstybės narės daro klaidas. Kyla klausimas, o kaipgi dėl ES teisės aktų? Gal tie teisės aktai nėra pakankamai aiškus valstybėms narėms? Be abejo, mes norime išvengti problemos ir norint tai padaryti, reikia atsikratyti kliūčių. Kur yra tos kliūtis, kur yra tos klaidos? Reikia žinoti, kokios tos klaidos, tačiau norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kur slypi problema. Jei valstybės narės neturi teisės akto, tai joms bus taikomos sankcijos jeigu galutinis naudos gavėjas nevykdo kažko, tai kyla klausimas, ar jis neteisus, ar tos taisyklės nėra aiškios, tai e, kur slypi tos problemos ir kas turėtų būti iš tai baudžiamas. Ačiū dabar, e, ponė Presto. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš bandau suprasti kokios yra tos klaidos. Mes taip pat turime kito komiteto nuomonę šio klausimu. Kyla klausimas dėl tų klaidų klasifikavimo. Reikėtų atskirti sukčiavimą, tai yra tyčinės klaidos ir kitos klaidos, kurios kyla dėl teisės akto neaiškumo, pavyzdžiui. Net yra tokios kartojamos klaidos, kurias galima ištaisyti. Tiesiog reikia suprasti, kodėl kyla tos pagrindinės problemos. Mes čia turime tarp institucinį susitarimą dėl geresnio reglamentavimo Siekiame, kad reglamentai būtų paprastesni, skaidresni ir kad būtų galima lengviau atskirti sukčiavimą nuo klaidų. Kaip jau sakiau, reikia atskirti tyčinės klaidas, kurios gali būti sukčiavimo atvejai. Labai svarbu tas klaidas klasifikuoti ir išsiaiškinti, kokios klaidos pasitaiko dažniausiai, tam, kad būtų galima išspręsti tas problemas nacionaliniu arba ES lygmeniu. Tokia štai yra mūsų atsakomybė. Kaip jau sakiau, mums šie dalykai yra labai aiškus, reikia atskirti tas klaidas. Mes norime kad sanglaudos politika būtų taikoma regionų lygiu ir pirmiausia turime išsiaiškinti, kokia yra viešųjų institucijų atsakomybė. Jeigu norime išvengti klaidų, tai visų pirma turime įsitikinti, kad nebūtų baudžiama už netyčinės klaidas turime išspręsti problemas, kurios kyla viešųjų pirkimų srityje ir dažniausiai tai yra valstybių narių atsakomybė. Dėkoju, toliau ponė Smalkova. Labai ačiū už tai, kad sutikėte man žodį. Manau, kad pranešimas labai įdomus. Visgi aš nepritariu tam požiūriui, kad jei atsiranda klaidų, tai iš karto reikia stabdyti mokėjimą. Man atrodo, kad tai jau pats paskutinis sprendimas. Mano klausimas štai koks. Ką mes galime padaryti, kokių žingsnių būtų galima imtis regionų komiteto lygmeniu? Jei šalis netitinka eksantę sąlygų, tai daro labai neigiamą poveikį regionams. Iš to, ką matau pranešime, manau, kad tokios problemos ir kyla, todėl turime pagalvoti, ką regionų komitetas galėtų padaryti. Be to privalome padiskutuoti su Niderlandais ir Slovakija, kadangi jos kitais metais pirmininkaus ir mums reikėtų skirti daugiau dėmesio šioms šalims. Privalome panaikinti tas klaidas. Aš manau, kad e, valstybėse narėse tos pastaikančios klaidos nėra tyčinės. Viliuosi, kad kitais metais, kai vyks vertinimas, tos klaidos jau bus ištaisytos. Tikiu, kad kartu su regionų komitetu ir pačiamis šalimis, kurios pirmininkaus, mes imsimės reikiamų veiksmų. Dėkoju. Dabar ponas Etman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti kalbėtojui už pranešimą. Ataskaita labai išsami, joje yra nurodomos problemos susijusios su viešaisiais pirkimais. Aš norėčiau paklausti, ar Jūs manote, kad yra kažkokia viena pagrindinė problema šioje srityje? Galbūt viešųjų pirkimų sistema yra pernelik sudėtinga. Mes turime direktyvas, valstybės narės turi dar papildomų teisės aktų ir taip visa sistema pasidaro labai sudėtinga, atsiranda didžiulė našta. Ponas Olbrechtas kalbėjo apie tokias situacijas, kai kai kurios valstybės narės neįgyvendina tų teisės aktų. Galiausiai susiklosto štai kokia situacija. Tarkime, mes esame naudos gavėjai matome, kad egzistuoja galybė reglamentų ir neįmanoma jų visų išsiaiškinti bei nepadaryti jokių klaidų. Esu tikras, kad kai kurios tos klaidos tikrai daromos netyčia, tiesiog jos iškyla proceso metu. Auditorių rūmai teikia rekomendacijas ir tos rekomendacijos geros, tačiau ar jūs nemanote, kad pirmoji rekomendacija turėtų būti sistemos supaprastinimas? Jei jūs teiktumėte tokią rekomendaciją Europos komisijai ir jei Europos komisija e, nuspręstų supaprastinti sistemą, tai e, gal tada mes ir sukurtume tą tinkamą paskatą, kad valstybės narės e, supaprastintų savo sistemas. Dėkoju, ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau papildyti tai, ką sakė ponas Hetmanas. 33 e, ataskaitos punkte yra nurodoma, kad e, kai kuriuose e, valstybėse narėse yra labai nedaug sukčiavimo atvejų, apie kurias pranešama Olafe. Pavyzdžiui, Ispanijoje nuo 2007 iki 2013 metų nebuvo pranešta apie jokias, jokius sukčiavimo atvejus, jokias klaidas susijusias su sukčiavimu. Man tai atrodo keista. Norėčiau sužinoti, ar auditorių rūmams atrodo, kad tokia ataskaita atitinka realybę. Ar jūs manote, kad e, tikrai tose valstybėse narėse nėra sukčiavimo atveju? Be abejo, būtų puiku, jei tai būtų iš tiesų. 29 dalis, e, ten kalbama apie Čekijos Respubliką. Nurodoma, kad e, daugelis institucijų skirtingai interpretuoja tą patį aspektą bet audito rezultatai nevienodi. Kaip jūs sprendžiate tokią problemą, kaip auditorių rūmai į tai reaguoja, kaip teisiškai jūs aiškinate visą tai, ačiū. Rus, Ponas Rus. Ponas Ruos. Dėkoju. Žinoma, labai daug kas priklauso nuo audito pobūdžio ir svarbu, kokią ataskaitą pateiks auditas. Tai, ką jūs čia pristatėte, kelia pakankamai daug abejonių. Kai kas kalbėjo, kad viešųjų pirkimų taisyklės turėtų būti supaprastintos, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų elgtis, jeigu tų taisyklių nesilaikoma sanglaudos politika yra labai svarbi ir negalima toleruoti tokių situacijų, apie kurias kalbama šioje ataskaitoje. neturtingesnėms valstybėms ES sąjungos fondai yra labai svarbus, tačiau ir jos turi laikytis griežtų nuostatų. Dėkoju. Išgirdote pirmuosius klausimus ir pasiūlymus iš mūsų komiteto narių. Daug jų buvo įvairių. Kaip suprantu, kai kas buvo, yra priskirta Europos e, komisijos kompetencijai. Pirmiausiai, ponia Uvenai, steiksiu žodį jums, o paskui komisijos atstovams. Prašom. Dėkoju, Dėkoju, kad pademonstravote tokį susidomėjimą. 13 komiteto narių jūsų pateikė klausimus. E, tai rekordinis skaičius lyginant su kitais komitetais. Noriu pasidžiaugti tuo. Į visus klausimus neatsakysiu, bet į pagrindinius. Ir jeigu per ilgai kalbėsiu, stabdykite mane. Pone Vanistrė, jūs kalbėjote apie valstybės narės regionus 12-13 galbūt net 15 vėlise. Mano šalyje 15 yra e, didelis skaičius, tiek narių yra ir e, žegbio komandoje, taigi 15. Atsakydamas jūsų klausimus, ar valstybėse narise regionuose yra problemose? E, sis sisteminė problema yra visur tik keturios valstybės narės iš, iš tų, kurią žiūrėjome. Mes žiūrėjome į didelės šalis, kurios e, jau seniai dirba šioje srityje, bet jos e, padaro rimtų klaidų Italija, Ispanija, Junktinė karalystė. E, turi regioninę administraciją, decentralizuotą administraciją, bet e, kai kurios tendencijos yra gana plačiai paplitusios Mes nežinėm tai, ar Velsas ar Andalūzija e, turi specialių problemų mūsų imtys nebūtų buvusios galbūt tokios vertingos ar geros, bet mes žėmė į valstybių narių imtis ir bandėme įsiaiškinti problemų mastą. Bet vieną dalyką mes pastebėjome. Tai yra e, teigiami poslinkiai. E, noriu pasakyti apie ryšius tarp centrinės vyriausybės ir regionų valstybėse narėse ir matėme, kad yra nemažai centrinės vyriausybės lygmenių įdėkta iniciatyvų, pavyzdžiui, centralizuoti viešai pirkimai kai kuriuose valstybėse narėse, konkrečiai Italijoje veikia dar ir e, tokia agentūra, kuri e, siekia kovoti su sukčiavimu. Ir dialogas E, su tais, kurie užsima viešaisiais pirkimas, kai kuriuose šalyse tebėra problema, bet tikiuosi, kad su komisija dirbant kartu padėtis pagerės. E, pone Vauganai, ačiū Jums už klausimus ir ačiū už tai, kad du kart išklausėte net mano pasisakymą. E, kai kurios valstybės narės jau imasi veiksmų, jūs gerai paminėjote labai teisingai, kad mūsų toje šalyje, kurią mes abu pažįstame geriausiai, yra problemų, tebėra rimtų klaidų, kurio geriau būtų išvengti. Ir mes e, kalbėjome apie metinę ataskaitą, e, kalbėsime apie tai vėliau šį mėnesį Jungtinė karalystėje su Škotijos Velso atstovais ir mes e, matome, kad yra daugiau ar mažiau panašios tendencijose visur šalyse, regionuose. Dėl ketinimų supaprastinti naujasias e, viešųjų pirmų taisyklės, bet yra ir uh, pavojus, kad ne viskas bus įgyventa subalansuotai, tada e, gali padėtis dar pablogėti. Aplinkaus saugios socialiniai aspektai yra sveikintini ir žinau, kad Europos parlamentas labai tuos dalykus remia, bet naujos taisyklės gali reikšti pereinamosius laikotarpius ir dėl to gali atvesti daugiau klaidų, nes viskas bus sudėtingiau įgyventi. Tačiau naujųjų taisyklių bendras Tikslas yra e, numatyti daugiau veikimo laisvės ir supaprastinimą didesnį užtikrinti. Jau mes seniai auditorumai raginame supaprastinimą įdėkti šioje srityje ir galbūt komisija paskui norės plačiau pakalbėti apie tai, kaip e, svarbu, kad valstybės narės darmai perkeltų teisės aktus. E, vienas auditas Tai būtų naudingas, kaip žinia, auditorumai nustato klaidas, kurias turėjo komisijos auditoriai e, aptikti dirbdami valstybėse narėse ir mes turime e, e, sustiprinti pasikeimą komisijos ir valstybinio audito sistemomis. Tai yra mūsų tikslas, vienas iš tikslų. E, bet kol kas mes sutarties funkcijas vykdome ir toliau sustabdymas mokėjimų, korekcijos. Jūs ir e, kiti kolegos sakėte, kad automatiškumas yra labai sudėtingas dalykas. Komisija gali e, savo ruoštų interpretuoti, kaip e, iš ankstinių sąlygų kriterijai yra e, E, vertinami, kaip pati komisijos vertina, mes lentelėje pateikėme vieną iš elementų apie tai, vieną iš pasiūlymų ir galbūt komisija e, patvirtins, kad pavyzdžiui iki 16 metų pabaigos, jeigu nebus įvykdytos iš ankstinės sąlygos, tai reikš mokėjimų sustabdymą ir kokią formą jisai pasireikš, pavyzdžiui, e, kokiems fondams bus taikomas sustabdymas ir komisija taip pat e, turi proporcingas priemonės taikyti, bet e, reikia, kad būtų visiškai aišku, kas bus po 2016 metų, jeigu tų iš ankstinių sąlygų jos nebus įvykdytos. Ir reik, mes apie tai kalbame rekomendacijose, bet neakcentuojame to, nes dar metai liko ir kai kurios valstybės narės siekia pažangos ir jau išbrauktos iš tų negerųjų valstybių sąrašo Tomasič apie pozicijas vietos vyriausybių lygmenį, nežinau kaip yra Kroatija, bet e, kiekviena valstybė narė turi tam tikrą kontrolės, valstybės kontrolės e, instituciją, įstaigą ir e, jas kreipiamasi su skundais, taip pat kreipiasi informatoriai vidiniai ir kontrolieriai imasi tam tikrų veiksmų, bet e, būtent apie šalies poziciją žino nacionalinės institucijos ir galbūt komisija taip pat galiu tą pasakyti. Aš žinau, šiaip suprantu jūsų kelto klausimo problema. Dėl e, nereikalingų papildomų reikalavimų valstybėse narėse taip tai yra problema, kartais vadovaujamasi geriausiais ketinimais, bet reikalavimai būna nebūtinai e, reikalingi. Skirtingas interpretavimas. Mes kalbame 25 puslapyje ataskaitos apie tai, kad kilo problemų dėl Italijos interpretavimo. Ponas Omeržiai klausė apie e, tai, ar yra problemų panašių kitose sėtyse. Taip, mes pirmiausia žiebė į sanglaudą šioje ataskaitoje, bet prieš maždaug metus pateikėme kitą ataskaitą, kurioje gilinamės į klaidas žemės ūkėje ir tendencijos yra labai panašios. Mes e, dabar žiūrėjome į viešųjų pirkimų klaidas e, sanglaus politikoje, nes tų klaidų yra labai daug, nes e, tai susijęs su didžiulėmis lėšomis, bet panašių problemų yra ir žemės ūkija. Bet skiriasi aplinkybės. Dėl e, sukčiavimo duomenų mes 25-26 e, puslapiuose pateikėme duomenų, taip pat antradienio ataskaitoje kalbam apie tai, kiek atveju nukreipta į Olafą dėl uh, Europos Sąjungos prokuratūros aš neturiu nuomonės dėl to, mes esame auditoriai ir padedame tiems, kas užsima šiais klausimais, jūs turite nuspręsti, ar reikia prokuratūros ar ne. Ir aš manau šiaip, kad galbūt klausia, ar skaidrumo kažkoks tai paktas turėtų būti ir ar juo reikėtų pasikliauti aš taip pat. Uh, neturiu nuomonės e, dėl to, bet mes pernai e, paskelbėme savo nuomonę apie pirmąją komisijos ataskaitą dėl e, sukčiavimo ir mes pasakėme, kad šioje srityje reikia daugiau duomenų, reikia jų daugiau komisijos ataskaitoje ir taip pat reikia tam duomenų, kad būtų užtikrintas skaidrumas desnis. Pone Amato, mes pagal regionus neskaičiame klaidų, bet kaip galima daugiau pateikėme informacijos išsamios pirmame ir antrame priedė apie tipą klaidų ir apie kategorijos klaidų rimtos, e, reikšmingos ir nedidelės. Rimtos klaidos tai yra e, tokios klaidos, kurios susijusios su neteisingu paraiškos teikėju, kur yra vienas tik tai teikėjas ir tokiu būdu neužtikrinamas didžiausias taupimo efektas. Ponas Ulbrechtas pateikė klausimų, kokie, koks yra šaltinis problemų. Pirmiausiai trūksta administracinių gebėjimų ir nepakankamai gerai yra planuojama. Tai vienas iš pagrindinių klaidų priežastys, taip pat sudėtingumas reikalavimų mes matome, kad visą eilę naujų direktyvų siekia supaprastinti procedūras, bet kartais neteisingai direktyvos perkeliamos ir nebūtinai perkeliant e, direktyvas laikomasi jūsų tikslų. Taip pat mes e, matome, kad yra atveju, kai e, yra tyčinio sukčiavimo atveju, nors tai galbūt nėra pagrindinis elementas. Pone Bereso, ar galima mm, skirsti, mm, kategorizuoti klaidas pagal sudėtingumą? Kaip sakiau, labai sunku įrodyti sukčiavimo atvejus. Ir jeigu mes matome tam tikrų požymių dėl sukčiavimo, perdame tuos atvejus e, Olafui. Mes ataskaitą apie 18 puslapyje pirmoje lentelėje e, suskirstėme klaidas pagal jų reikšmingumą. Ir ten pateikėme e, pavyzdžių, pavyzdžiui, kas yra rimtos, reikšmingos ir nereikšmingos klaidos. O dėl to, ar sukčiavimo atveju buvo ar ne, kažkas kitas tą turi nuspręsti. Pone Smolkova, jūs kalbėjote apie mokėjimų sustabdymą, kai nebus laikomas žingsnių sąlygų, bet tai nebus automatinio taikymo dalykas, bet komisija galės pasinaudoti savo galiomis. E, komisija paskelbė veiksmų planą ir sutinka su tuo, kad to reikėtų, bet yra ir konstruktyvių dalykų, pavyzdžiui, apmokymai, e, bendravimas su valstybėmis narėmis, kuriuose yra daugiausiai problemų siekiant sustiprinti administraciją. E, noriu pasidžiaugti tuo, kad buvau pakviestas į Bienkovskos ir Kretų bendrą susitikimą šių dviejų komisijos narių, nes jų darbai yra panašus, sustikimas vyks gruodžio pirmą dieną, e, tikrai e, maloniai dalyvausiu, šios dvi komisijos narės e, dirba bendrai. Ir dar keletas dalykų. Ponas Hetmanas klausė, ar sistema peneik plati ir peneik sudėtinga. Taip, tai yra viena iš didžiausių problemų. Jau daugybę metų auditorumai ragina imti supaprastinimo. Viešųjų pirkimų direktyvos, kaip sakiau, galbūt supaprastins procedūras, bet viskas priklausys nuo įgyvenimo ir perkelimo, galbūt komisija norės pasisakyti apie tai. Taip pat e, noriu pasakyti, kad mes nenorime pasakyti daugiau negu pasakėme daugiau. Kai kurios valstybės narės, e, teikdamas ataskaitas Olafui, nenurodo atskirai atveju, kad e, gali būti sukčiavimo e, tai atvejais viešųjų pirkimo srityje. Galbūt kai kas nenori kalbėti apie sukčiavimą, kol tai nėra e, nustatyta, nes manoma, kad Olafo yra užduotis išsiaiškinti, ar pasitaikė sukčiavimo atveju ar ne. Dėl Prancūzijos, Ispanijos aš tikrai nieko nenoriu pasakyti, jūs skaitykite laikrašius ir pasižiūrėkite, kaip e, ką daro su paskutiniais atvejais, pavyzdžiui, prokuratūra e, Ispanijoje. Ruės. Ponas Ruės e, pateikė savo požiūrį, dėkoju jam už tai. Jeigu yra taisyklės, reikalavimai, tai reikia jų laikytis, aš tikrai jums pritariu. Ir parlamentas yra labai svarbus, taip pat tvirtinant tokias taisyklės, o mūsų auditorių darbas e, pirmiausia yra užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Ačiū už labai ištamius atsakymus į visus klausimus, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Pone Marijatė, pradėkite jūs. Ačiū, pirmininkė. Mes esame trys, todėl aš pasakysiu tai, ką aš galiu pasakyti, o kiti du kolegos, vienas atsakingas už viešuojus susipirkimus, atsakys į kitus klausimus. Aš norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes abu generaliniai direktoratai ir visi čia dalyvaujantis puikiai suprantame, kad siekime vieno bendro tikslo, tai yra viešųjų pirkimų nuostatų griežto įgyvendinimo, naudojantis ES investicijų ir struktūrinių fondų lėšas. Ir reikėtų užtikrinti kuo geriausią produktą, kuo prieinamiausią kainą. Tuo labiau, kad mes dirbame vienoje rinkoje ir todėl reikalingas tarptautinis viešųjų pirkimų organizavimas. Valstybės narės yra įsteigusios savo sistemas, e, kurios leidžia joms kovoti su sukčiavimu ir mm, korupcija viešųjų pirkimų srityje. Kitas dalykas - auditorumų rekomendacijų gyvendinimas. Pirmiausia, mes džiaugiamės šitą ataskaitą, dėkojame kolegui, kolegai Oven už jo įdėtą darbą, dėkojame už bendradarbiavimą. Mes jau sakėme, kad mes sutinkame su šiomis rekomendacijomis ir manome, kad jas reikia įgyvendinti. Aš nepakomentuosiu visų rekomendacijų. Norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, mums priimtina rekomendacija, kad komisijos veiksmų planas, kuriuo būtų gerinamas viešųjų pirkimų procesas valstybėse narėse, turėtų būti diskusijoje pakeltas į aukštesnį lygmenį. Taigi du minėti komisarai susitiks viename renginyje gruodžio pirmąją dieną ir aptars galimybę stebėti pažangą ir kaip įgyveninti šitą naują veiksmų planą. Galbūt ištamiau pakalbėsiu apie tai, kaip mes galvojame padėti valstybėms narėms, kad jos geriau taikytų viešųjų pirkimų nuostatas. Mes pirmiausia galvojame apie prevencinės ir taisomasias priemonės. Kolegos pakalbės ir apie korekcinės priemonės. Kalbant apie prevenciją, mes bendradarbiaujame su e, augimo direktoratu, esame parengę nacionalinius planus, ypač tose valstybėse, kurios buvo paminėtos, kurios nesilaiko iš ankstinių nuostatų. Auven kalbėjo apie tas valstybės, norėčiau pasakyti dar kartą, kad trys valstybės kurios įgyvenino visus veiksmus, kurie buvo reikalingi. Ir dabar jau yra galvojama, kad atitinka reikalavimus. Tai yra Malta, Lenkija ir Latvija. O kitos valstybės yra parengusios nacionalinių veiksmų planus, kurie turėtų būti įgyvendinti iki 16 metų pabaigos. Pateiksiu keletą pavyzdžių, kadangi jie yra svarbus atsakant į klausimus. Jos priėmė labai aiškius kodifikuotus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus. Jie turėtų būti kuo paprastesni, kuo labiau suprantami. Žinoma, mes kalbame ir apie tai, kad reikia mokyti dalyvaujančius viešuosiuose pirkimuose e, juos reikia mokyti ir šviesti. Kitas dalykas, reikia parengti tam tikras gairias, kaip išvengti klaidų, organizuojant viešuosius pirkimus. Tiesiog tokios aiškios gairės darbui yra labai reikalingos. Taip pat norėjau pakalbėti apie tą integralumą, kuris buvo paminėtas ne kartą. Mes įgyvendiname kartu su Transparency International bandomąjį projektą, pagal kurį nevyriausybinė organizacija atliks stebėtojo vaidmenį ir bus pasirašytos e, sutartys su tais, kurie dalyvauja viešuose pirkimuose ir su juos organizuojančią įstaigą, įsipareigojant, kad bus siekiama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir kad būtų vengiama korupcijos apraiškų. Taigi įgyvenę šitą bandomąjį projektą mes e, aptarsime jo rezultatus. Ir dar norėčiau pakalbėti apie iš ankstinės sąlygas. Atlikdami pirmąjį vertinimą, Dėl atitikties mes dirbame nacionalinėme lygmenyje, tačiau tose valstybėse, kuriuose yra ir dideli regionai, 16 metais pateiksime ir vertinimą, iš kurio bus aiškiau, kaip įgyvendinamos regioninės programos, jeigu tokios apskritai egzistuoja. Jeigu valstybė narė ėmėsi kokiu nors veiksmų, o konkrečios priemonės buvo įgyvenamos regionuose, tai mes sieksime įvertinti tik tai tas regionės programas, kuriuose buvo pastebėta netikslumų. Dabar kolegoms žodis. Ačiū. Zeliot, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas. E, e, Aš kaip audito direktorato atstovas norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui Oven už pristatytą ataskaitą ir už nuveiktą darbą. Viešieji pirkimai nėra kas nors ypatinga, kas nors ypatinga sanglaudos politikos kontekste. Viešųjų pirkimų nuostatos nėra kokios nors ypatingos. Audito rūmų atstovas paaiškino, kad būtų logiška e, šitas klaidas vertinti regio e, kontekste. Jau dviejį metai tos nuostatos galioja ir per tą laiką buvo pasiūlyta pakankamai daug gairių valstybėms narėms, o dabar kolegė sakė, kad veiksmų planas bus e, išplėtas, plėstas ir jisai aprieps įvairias suinteresuotas šalis. Žinoma, buvo kalbėta ir kad e, regio pastebėjo netitikimų ir dėl to teko e, koreguoti finansinių išmokų dydį. Ir tos korekcijos buvo ne vienintelė priemonė, buvo imtasi veiksmų kartu su valstybėms narėmis, gerinant jų sistemas. Pavyzdžiui, taikant griežtus kriterijus, užtikrinant daugiau skaidrumo, taip pat suteikiant galimybę, vengiant e, papildomo sutarčių taisimo ir taip toliau. Taigi buvo e, sudaryta tam tikra tipologija įvertinanti svarbiausias klaidas, o po to pagal šitą metodologiją buvo siūloma išvengti tam tikrų klaidų rūšių. Ir žinoma, buvo siūloma e, keisti finansavimo lygį kai kuriais atvejais. Audito rūmai pirmieji ketvirtaisiais metais e, parengė savo nuomonę apie auditavimą ir todėl dabar mes manome, kad reikėtų visoms audito bendrovėms vadovautis vienodą metodologiją, o nuo 2011 metų mes parengėme e, viešųjų pirkimų audito rekomendacijas ir manome, kad visi e, taiko tą pačią standartinę metodologiją. Labai svarbu, atliekant stebėseną, e, kuo labiau pasitikėti e, vieni kitais 42 mūsų audito įmonės yra atsakingos už 91 procentą mūsų naudojimų fondų mm, tikrinimo. Taigi labai svarbu gerinti tą bendrą metodologiją. Taip pat norėčiau mm, pateikti keletą skaičių ir norėčiau padėkoti audito rūmui už tą informaciją, kad mes renkėme e, veiksmų planą. Jūs minite veiksmų planą 43 e, puslapyje. Iš tikrųjų mes tuoj jį paskelbsime, tai padarysime gruodžio pirmąją dieną. Dabar norėčiau grįžti prie išsakytų minčių. Jūs kalbėjote apie 40 procentų klaidos e, lygį. 19 lentelėje jūs kalbate apie klaidų dažnumą. Tai daroma visada tokio pabudžio ataskaitose. 29 procentai tų klaidų esą buvo rimtos klaidos, kad pavyzdžiui tas, kuris gavo teisę e, teikti paslaugas arba prekes, neturėjo uh, įgyti tokios teisės. Ir todėl e, reikėjo daryti finansinius, e, finansinių išmokų taisimus. Kitos klaidos galėjo būti mažesnės, nežymios. Jeigu rimta klaida, tai, tai buvo nusižengta taisyklėms labai e, rimtai. Todėl reikėtų paminėti ir audito rūmų metinę ataskaitą, kuri buvo pristatyta parlamentui šį antradienį. Ir ten buvo kalbama apie e, klaidos procentą, kuris sudarė 4,4 procento. Taigi ataskaitoje yra duomenų apie tai, kokią informaciją pateikė valstybės narės 1200 e, klaidos atvejų pamini 10 tūkstančių klaidų yra nurodyta valstybių informacijoje, tačiau tai nereiškia, kad iš tikrųjų klaikos buvo padaryta ar buvo sukčiaujama. Tiesiog e, yra uh, nurodyti tam tikri įtartini atvejai, todėl šitos skaičius reikėtų vertinti pakankamai atsargiai. Žinoma, susidurėme su sukčiavimu, su korupcija, Europolas tą yra patvirtinę savo tyrimais. Taigi viešieji pirkimai yra susiję kartai su korupcijos rizika, Tačiau dažnai klaidos pasitaiko dėl nežinojimo, dėl administracinių gebėjimų, nepakankumumo, kadangi mažos e, administracinės struktūros neturi pakankamai administracinių gebėjimų įsiskaityti ir taikyti teisingai visas teisiklės. Taigi mūsų E, išplėstas veiksmų planas, manome, sustiprins regionų vietos savivaldos gebėjimus įsisavinti visas viešųjų pirkimų nuostatas kaip reikia. Žinoma, mes turime galvoti ne tik tai apie tarptautį e, europinės viešųjų pirkimų nuostatas, tačiau ir į nacionalinės, jeigu jos yra per daug sudėtingos, tai atsiranda daugiau klaidų. Todėl mes turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad visais lygmenimis būtų siekiama supaprastinti viešųjų pirkimų nuostatas, kad mm, mm, nebūtų persistengiama, kadangi dėl to taip pat atsiranda klaidų. Labai ačiū. Pone Nunės, ar jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Manau, visi sutinkame, kad stengiantis atsakyti į visus klausimus, galima pateikti vieną atsakymą. Visų pirma, reikia administracinių pakeitimų, administracinės kultūros keitimosi ir suvokimo kokie yra viešojo pirkimo taisyklių ir sistemos tikslai. Todėl mes bendradarbiavame su regionų generaliniu direktoratu ir auditorių rūmais tam, kad pasiektume tokios nusiklios sistemos ir kad išspręstume tas išliekančias problemas. Manome, kad sankcijos taip pat yra svarbios, kadangi visų pirma valstybės narės turi suprasti, kodėl joms yra svarbi veiksminga viešųjų pirkimų sistema, kol jos to nesupras, nebus ir jokių pokyčių. Turėdami nie šiuos tikslus, mes tengiamės teikti techninę paramą valstybėms narėms. Na, būtent veiksmai vietoje gali atnešti pakeitimus. Mes veikiame kartu su e, regionų generaliniu direktoratu ir e, jau dabar padedame valstybėms narėms tobulinti viešųjų pirkimų sistemas. Antras šių taisyklių sudėtingumas 2014 metų reforma yra tarsi priemonių rinkinys. Ten yra numatoma daugiau lankstumo, daugiau galimybių pasirašančioms institucijoms. Ta sistema yra netokia sustabarėjusi, bet norint įgyvendinti tas nuostatas, visų pirma, reikia suprasti, kokios egzistuoja galimybės tam, kad valstybės narės jomis galėtų pasinaudoti. O toliau duomenės ir jų svarba. Komisija ką tik patvirtino bendros rinkos strategiją. Toje strategijoje yra pateikiamos įvairios idėjos susijusios su duomenimis ir viešaisiais pirkimais. Pavyzdžiui, mes skatiname valstybės narės turėti viešųjų pirkimų kontraktų registrus. Tai užtikrina daugiau skaidrumo ir padeda geriau valdyti viešuosius pirkimus. Mes stengiamės, kad būtų pateikiama daugiau informacijos apie auditus ir kad būtų daugiau skleidžiama automatiškai informacija, kad būtų žinoma, kokie yra audito rezultatai, kad visi žinotų, kokie yra tie rezultatai. Taip būtų stiprinama audito kultūra ES. Trečia, mes stengiamės e, sukurti e, rad, tokias radimo nustatymo e, priemonės, kurios leistų pažiūrėti, kokie yra nukreipimai sistemose taip mes galėtume skirti dėmesį gyvendinimo politikai ir pažiūrėti, kodėl yra tokių sisteminių klaidų. Tai būtų lengviau negu analizuoti atskiras klaidas. Dar para pastabų. Ką mes darome, kad palengvintume tarp valstybinę prekybą viešųjų pirkimų srityje? Mes rengiame bendrą viešųjų pirkimų dokumentą, pagal kurį yra lengvesnės sąlygos e, smulkiems dalyviams, tokiems kaip Niderlandai ir kiti. Jiems lengviau tampa dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, pateikiant vieną dokumentą e, vietoj daugybės skirtingų dokumentų tam, kad jie galėtų patvirtinti, jo gali dalyvauti procedūroje. Yra e, stengiamasi parinkti vieną bendrą dokumentą, kuriame bus suvienytos suvienyti visi reikalavimai ir tą vieną dokumentą turės pateikti e, dalyvaujantis e, konkurse. Kitas dalykas e, - viešųjų pirkimų nuostatų geresnis vertimas. Leidinių biuras čia nemasi veiksmų Mes irgi stengiamės padėti įmonėms pasinaudoti viešųjų pirkimų galimybėmis Europoje. Komisijos narė Bienkovska ir augimo generalinis direktoratas yra įsipareigoję siekti pažangos šioje srityje dar per šios komisijos kadenciją. Mes čia turime ir auditorių rūmų, ir e, regionų generalinio direktorato paramą. Ačiū. Dėkoju visiems dalyviams už diskusiją. Ačiū už jūsų pristatymą, ponė Ovenai. Ačiū, kad pristatėte šią ataskaitą. Turime aiškę ataskaitą, konkrečias rekomendacijas, išgirdome komisijos viziją, sužinojome, koks yra numatomas veiksmų planas. Be abejo, gyvendinimas yra ilgai besitęsiantis procesas. Aš norėčiau informuoti komisiją ir auditorių rūmus, kad regionų komitetas ir toliau stebės procesą. Mums tai yra nepaprastai aktualu. Suprantame, koks svarbus šis klausimas, taigi tikiuosi, kad ateityje susitiksime ir išgirsime geresnių žinių viešojo pirkimo srityje. Labai dėkoju, o dabar mes periname prie kito darbo atvarkės punkto. Mūsų antrasis svečias šį rytą yra ponas Fredrik Valie, ar teisingai ištariau? Jis yra Europos savivaldybių regionų tarybos generalinis sekretorius CEMR yra trumpinys. Svečias atvyko tam, kad papasakotų mums daugiau apie CEMR darbą. Ši organizacija buvo įsteigta 1951 metais. Tai yra asketinė Europos lygio organizacija. E, ten yra 16 asociacijų iš daugiau nei 40 šalių ir jos atstovauja daugiau nei 150 tūkstančių įvairių vietos institucijų. Organizacijos tinklalapyje yra nurodoma, kad organizacija turi dviejopą vaidmenį. Visų pirma, jie stengiasi užtikrinti es teisės aktų taikymą tinkamą, kai tai liečia uh, regionus ir vietos aspektus ir taip pat jie stengiasi palengvinti bendradarbiavimą tarp vietos ir regionų valdžios institucijų, tai daro per asociacijas. Paskutinę kartą e, organizacijos atstovai lankėsi mūsų komitete 2011 metais. Labai gaila, kad taip ilgai buvo nutrūkęs ryšys. Šį kartą turime puikią galimybę kuri leidžia nariams sužinoti daugiau apie šią organizaciją, kuri padeda vietos ir regionų valdžios institucijoms. Turime beveik vieną valandą diskusijoms. Aš pirmiausia suteiksiu žodį ponui Valje. Skiriu 15 minučių jūsų pristatymui, ar tiek pakaks. O tuomet suteiksiu žodį nariams, kad jie galėtų užduoti klausimus ir išsakyti pastabas. Thank you, Chair, and thank Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte pas save pristatyti Europos savivaldybių regionų tarybą jūsų komitetui. Kaip žinote, tai yra seniausia, plačiausia Europos organizacija, kurie, kurie stovauja regioniniai ir vietų valdžiai. 60 nacionalinių asociacijų iš 41 šalies, tai platesnė mūsų organizacija negu Europos Sąjunga, bet aišku, įeina visos 28 valstybės narės į mūsų organizaciją ir mūsų tikslas e, plėtoti demokratinę, taikę, vieningą Europą e, iš vietos regionės valdžios e, pozicijų, įtvirtinti subsidiarumo uh, E, principą ir įtraukti į politinės sprendimus piliečius. Mes esame pripažįstami Europos socialinėme dialoge kaip socialinis partneris, e, kaip e, darbdaviai atstovame vietos regioniai valdžiai 2014 metais. Atstovavimo tyrimas buvo atliktas Europos komisijos ir tai buvo pastebėta to tyrimo metu. Mes taip pat E, atstovaujami skirtingos ES institucijose ir mums labai malonu, kad mus pakvietė čia. Kaip prisimenate, paskutinį kartą komitete lankėmės 2011 metais, bet nuolat palaikome ryšius su daugeliu jūsų komiteto narių. Turime ir gerų draugų. E, ponas Orgrisas buvo mūsų e, tarybos e, vicepirmininkas, ponas Vanis Telerojus taip pat yra mūsų nuolatinis partneris, ponė Breso ir kiti, daug kitų komiteto narių. Taigi man labai malonu su jumis pasidalyti mintimis apie kai kurios mūsų prioritetus. CMR yra pasaulinės organizacijos susienė miestą ir vietos valdžios institucijos E, tos organizacijos e, narė ir mes tokiu būdu Europos institucijoms atstovaujame tarptautinė arena jungtinėse tautose ir tokiuose svarbiuose įvykiuose kaip COP21 ar tvirtinant e, tvaraus vystimosi tikslus. Habitat trečioji konferencija kitais metais vyks ir mes tikrai daug dirbame šiuo metu rengdamiesi jai. Mes apimame, dirbame įvairiausiose srityse, valdysė, demokratija, pilietybė, yra keletas sričių. Mes e, labai skatiname darbiavimą tarp miestų ir vietos valdžios institucijų. Mes esame prieš keletą metų e, E, miestų e, dvinių giminiavimosi e, principą sukūrėme po pirmojo pasaulinio karo. Taip pat hartija dėl vyrų ir moterų lygybės vietos lygmenių 1500 savivaldybių Europoje yra pasirašę šį dokumentą ir Europos parlamentas mus yra parėmęs šioje srityje taip pat pradėjome renkti hartiją e, dėl vietos savivaldos Europos taryboje. 53 e, e, metais mes esame prisijungę prie pilietinių laisvių hartijos. Kitas dalykas viešųjų paslaugų vietos regionių lygmenių valdymas e, socialinis dialogas, sąryšis su juo ir e, valstybės tarnyba vietos lygmenių, tai svarbu, toliau Europos ekonominė ir socialinė sąnglauda, regioninė plėtra, mes e, norime dėl to bendradarbiauti su jūsų komitetu ir e, galvodami apie naujas mintis dėl to, kaip pasinaudoti struktūriniais investiciniais fondais, taip pat kaip paskatinti e, gerą tų lėšų naudojimą demografiniai pokyčiai, taip pat mums labai artima tema aplinka, klimatas, energetika, dar viena plati tema. Paminėjau, ką tik tai COP21, mes taip pat dalyvaujame e, merų pakte tai yra iniciatyvoje mažinti CO2 emisijas ir e, platesnio atsinaujinančių energetikos šaltinių vartojimo, mm, energetinio efektyvumo iniciatyvose. Mes e, dirbame šiose srityse su merų paktu per jį ir yra kitas projektas Kiti projektai, kuriuos patvirtina merai, mes prie jų prisijungime, tai yra projektai skirti su kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Ir kitas projektas yra City Invest, tai yra investicijos į tvarę energetiką Europos lygmenių. Aš e, taip pat sakiau, kad mes tarptautinėje e, cityje plačiai veikime tarptautiniu mastu dalyvaujame pasaulinėje organizacijoje savivaldos, mes taip pat e, sudarome platformą vystamojo bendradarbiavimo decentralizuotos rytyje. E, Europos parlamentas po 2006 metų pranešimo mus e, paremė, raginama Europos komisija paremti decentralizuotą bendradarbiavimą tarp vietos valdžios institucijų, išsivyščiusiose ir besivystančiose šalyse. Šiais metais mes pasirašėme strateginės partnerystės sutarimą su e, DEFCO e, e, vystamosios pagalbos generaliniu direktoratu šioje srityje. Dabar keletas aktualiausių dalykų. Vienas iš jų pabėgėlių krizė. Mes kreipėmės į Europos komisiją tą padarėme pavasarį, kalbėjome apie pasiekmes viduržėmio jūros regione, kaip tai gali atsiliepti šį krizę vietos valdžiai. Jūs tikriausiai visi žinote, kad pirmieji veikėjai, kurie susiduria su krize, yra savivaldybės viduržėmio jūros regione, ne tik tai ten, dabar jau visur Europoje Mes su savanoriais dirbame gana plačiai, analizuodami situaciją, siekdami spręsti problemą. Mes parengėme tyrimą, apžvalgą, jeigu norite, galite supažinti su ją e, mūsų interneto svetainė. Mes taip pat su E, vidaus reikalų generaliniu direktoratu bendraujame, e, siekdami išsiaiškinti, kaip galima paremti e, vietos valdžios institucijas. Mes jau galime tai pasakyti, šiek tiek užsimame lobizmus, siekime, kad lėšos būtų skirtos miestams, regionams, netiesiogiai, nes to neleidžia taisyklės, bet e, ieškome būdų, kaip Europos lygmenį būtų galima paremti integracijos pabėgėlių prieimimo veiklą vietos lygm, veiksmus vietos lygmenį. Mes aktyviai pasaisiais metais dalyvavome įvairiausiose diskusijose, dėrybose apie ES sanglaudos ir struktūrinius fondus. Mes e, taip pat norime dirbti aktyviai tuo metu, kai bus atliekama tarpinė peržiūra, kartu su Janu Olbrechtu, nor, Olbrechtu norime dirbti bendradarbiauti, e, pasižiūrėti į programavimo laikotarpį, kaip jį galima būtų pakoreguoti. Keturios svarbiausios temos mums yra šiame kontekste. Pirmiausia, norime sustiprinti partnerystės principą, kuris numatytas e, programoje taip pat vietos lygmenių pagristas požiūris E, projektai skirti bendruomenėms vietos paremti. Mes daugybę metų jau apie tai kalbame ir taip pat mes e, remiame integruotas teritorinės priemonės. Rengiantis e, įgyvendinti veiklos programas ir stebint jų gyvenimą, mes atlikome keletą tyrimų, apžvalgų parengėme ir paskutinės susijusios su tuo, kaip integruotos teritorinės investicijos, kaip šis principas įgyvenimas valstybėse narėse, atlikta partnerystės principo analizė įgyveninant Europos struktūrinius ir investicinius fondus. Aš turiu kopijų atsinešęs e, šito, šitų dokumentų ir jeigu norite, tai e, sekretoriatas jums paplantins. Europos savivaldybių regionų taryba yra viena iš organizacijų suinteresuotų, kuri e, dirba tarp vyriausybinėse grupėse dėl miestų plėtros ir sanglaudos. Mes e, dalyvavome e, neformaliuose ministrų susitikimuose, kuriuos rengia pirmininkaujančios ES šalis ir mes tokiu būdu prisidedame, formuojant ateities miestų darbotvarkę, dirbame su komisija ir E, atitinkamų generalinių direktoratų. Taip pat e, remiame Niderlandų ministrų šiuo klausimu. E, Niderlandai, Nider, mes siekime įtakoti Niderlandų tekstą kaip pirmininkaujančios šalies Šį klausimą toliau Rygoje, birželio mėnesį vykęs tarimas dėl miestų klausimų ir mes, mūsų taryba buvo pripažinta kaip svarbus balsas. Mūsų požiūris yra galbūt konkretesnis ar ypatingas tam tikrą prasme. E, mes papildome Euromiestų iniciatyvą ir labai džiaugiamės teritoriniu požiūriu, kuris atspindi papildomumą tarp miestų teritorijų ir taip vadinamo nutolusių teritorijų. Mes taip pat prisidedame prie mm, pasiūlymų, kaip mažinti e, biurokratiją, paprastai taisyklės įgyvendant struktūrinius ir investicinius fondus, taip pat e, pateikėme savo nuomonę klausime, kur, kurį surengė jūsų komitetas spalio mėnesį. Aš turiu mūsų pasisakymo kopijas, jeigu norite sekretoriatui išplatinsiu, perduosiu sekretoriatui, kad jums išplatintų. Taip pat e, mes pateikėme savo minčių apie Sanklaus politikos ateitį po 20 metų ir rengėmės balandžio mėnesį vyksiančiam suvažiavimui. Mes pradėsime diskusiją, e, raginančiai išsakyti nuomonės e, vietos regionų lyderių, bet taip pat kviečiame Europos parlamento narius ir kitus įsakyti savo nuomonės apie e, viziją 2030 metų, galvojant apie vietos regionį lygmenį, mes jau mes surinksime geriausius pasisakymus ir apibendrinsime kad galėtume kalbėti apie diskusijas e, dėl Europos 2030 ir išplatinsime pavasarį e, tas apibendintas mintis. Taip pat mūsų taryba yra pasirengusi prisidėti prie tvaraus miestų vystimosi su Prancūzijos ministerija bendradarbiaujame ir siekėme parengti e, palankesnę sistemą pasiūlymų tvariems miestams ir kitų metų uh, E, balandį vykstančiame mūsų suvažiavime Nikozijoje pristatysime tai, taip pat e, kalbėsime tarp kitų dalykų apie vidutinio dydžio mažesnius miestus ir jų plėtros strategiją. Mūsų taryba e, kaip tarptautinės regionio bendradarbiavimo organizacijos narė dirba, mes priklausome specialiai grupiai e, vietos ir regionės valdžios ir e, rengėme darbos varkė po 2015 metų dėl tvarių vystimosi tikslų ir naujosios miestų e, darbo tvarkės rengimo jungtinių tautų kontekste. Ir 16 metais vyks trečioji Habitat konferencija Bogotoje parengiamasis sutikimas vyks Prahoje kovo mėnesį ir mes aišku prisidėsime e, prie tos konferencijos. E, mes e, taip pat papildomai tris. Trijose, noriu pasakyti, kad e, trys procesai vyksta kartu. E, vietos regioninė valdžia, sinergijos, veiksmingumas didesnis iš Europos perspektyvos ir galvojant taip pat apie e, pasaulinę perspektyvą mes norime, kad ES miestų darbotvarkė atitiktų globaliosios darbotvarkės tikslus ir mes daugiausiai dėmesio skirsime dviems e, tvaraus miesto e, vystimos tiklams. E, Tvarus miestai, tai yra vienuoliktasis tikslas, mums jis labai svarbus ir mes įtakuojame procesus, kad tas tikslas būtų įrašytas, kitas tikslas 16 dėl valdysenas, tam, kad būtų užtikrinta, jog sutarimai jungtinių tautų lygmenių e, atitiktų ES e, politikos priemonės ir kryptis. Mūsų tarybai labai e, norisi užsitikrinti gerą konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, tai jau tarsi ir yra pasiekta, ypač su jūsų komitetu, taip pat su miestų intergrupe. Norime bendradarbiauti ir norime toliau keistis nuomonėmis, diskutuoti su jūsų komitetu. Galbūt e, rasime e, būdų kaip suderinti mūsų pozicijas. Ir norėčiau pasinaudoti progą ir pakviesti jūsų komiteto narius, kuriems tai įdomu, e, atvykti į mūsų suvažiavimą e, Nikozijoje kitų metų balandžio mėnesį. Tai yra pagrindinis svarbiausias susitikimas vietos ir regioninių lyderių. Mes tikimės, kad apie tūkstantį merų, kitų vadovų vietos valdžios atvyks ir taip pat parlamento nariai, kaip sakiau, yra kviečiami, Europos komisijos nariai ir kiti Europos lyderiai. Kaip sakiau, mūsų tikslas yra Europa 2030. Mes norime plėtoti vietos regionės Europos viziją, įdėkti daugiau optimizmo į šią sritį, kad daugiau optimizmo į mūsų kontinentą, mūsų Europą įlieti. Ačiū. Ačiū už pateiktą informaciją, dėkoju už kvietimus. Mes įsigilinsime ir žinome, kongrese bus atsovaujama ir mūsų komitetui ir galėsime būti jūsų veiklos lobistas. Kas norėtų klausti, pakomentuoti? kolega Olbrecht. Kaip buvęs vicepirmininkas, norėčiau pasakyti, kad mes labai aktyviai dirbame e, renktami programą ir e, Taip pat mes galvojame nuo metu ir apie regionų komiteto e, paskirtį. Tuo metu aš prisimenu, vyko diskusijos apie tai, kaip tokios e, savanoriškos organizacijos, kurios pradėjo veikti šeštajame praėjusio e, dešimtmetyje, siekdamos, kad miestų ir mažesnių miestų merai galėtų apsijungti. Ir tuomet buvo įsteigtas ir regionų komitetas. Jeigu jisai atstovauja vietos valdžios atstovus, tai tada iškilo klausimas, e, kokia šitos asociacijos prasme, ar reikalinga. Ir tuomet mes apsisprendėme, kad reikalingos abi struktūros, kadangi jos vykdo skirtingas funkcijas. Tačiau paklausti, kaip jūs jūsų asociacijos veiklą matote kaip skirtingą nuo regionų komitetų. Iš tikrųjų, ne, neturėtume siekti dubliuoti tos pačios veiklos. Regionų komiteto atstovai yra deleguojami iš vietos administracijų, o asociacijos yra savanoriški susivienimai. Todėl norėčiau paklausti, koks šios asociacijos vaidmuo bendradarbiaujant su parlamentu ir su komisija. Galbūt jų požiūris pasikeitė. Koks jūsų požiūris į regionų komitetą? Maletič. Ačiū. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Buvo labai įdomu klausyti informacijos apie jūsų veiklą. Aš norėčiau paklausti apie makroekonominės e, sąlygas ir Europos semestrą. Žinau, kad valstybės veikia pakankamai skirtingai, kai kuriuose valstybėse ir regionuose yra specifinių struktūrinių fondų, e, taip pat biudžeto konsolidavimo nuostatų ypatumų. Viskas priklauso nuo regionų tvarumo, nuo jų dydžio. O ES institucijos, kaip žinia, masto labiau centralizuotai, galvodamos apie e, makroekonominės prielaidas, daug centralizuot, labiau centralizuotai negu regionai. Kas dar norėtų klausti? Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas colocar uma questão eh, de forma muito. Ačiū pirmininkė. Ruos. Aš norėčiau paklausti, pratesdamas jūsų mintį. Jūs kalbėjote apie tvaraus vystimosi tikslus. Ir prisimenu, kad rugsėjo mėnesį buvo susitarta dėl konkrečių tikslų regionų plėtros kontekste, tvaraus regionų vystimosi kontekste. Ir jūsų asociacija parodė daug iniciatyvos, surengė susitikimų, konferencijų, tačiau CMR. Ką jūsų asociacija siūlo, kad būtų įveikta ta prieštara tarp noro, ketinimų kažką nuveikti ir tarp tos dabartinės situacijos, į kurią pateko valstybės krizės pasakoje. Kaip būtų galima praktiškai gyvendinti jūsų planus? Pučiak. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai už pateiktą informaciją. Čekijos e, Respublikoje aš buvau vicepirmininkas antros pagal dydį miestų ir savivaldybių asociacijos organizacijai. Kaip Jūs manote, koks galėtų būti pabėgėlių krizės poveikis dabartiniai raidai ir kokį atsaką mes turėtume parengti. Mansku. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai už labai įspūdingą informatyvų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie tai, kad svarbiausias dėmesys skiriamas regionams ir vietos savivaldai. Taigi, kokį ryšį jūs siūlote nustatyti tarp mm, tų įprastų regionų ir tų labiau nutolusių atokių regionų? Vanistaroj, jūsų klausimas arba komentaras? Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už galimybę susitikti su šios organizacijos atstovu. Tuo labiau, kad šitą organizaciją e, atstovauja piliečiams. Norėčiau paminėti Amsterdamo sutartį. regionų komitete vyko atvirų durų diena ir jos metu buvo susitarta, kad reikia pasirašyti horizontalios miestų darbo tvarkės programą. O tai galėtų virsti Amsterdamo sutartimi, kuri taptų kažką kuo daugiau negu deklaracija. Pasirašus tokią sutartą, organizacijos būtų įpareigotos aktyviau veikti, o tai reiškia, kad ir jūsų organizacija taipogi būtų įgaliota labiau įsitraukti į bendradarbiavimo procesus. Ar jūs jau jaučiate, ar jūs manote, kad toksai labiau privalomas įsiplėjimas į miestų bendradarbiavimo struktūras būtų naudingas. Ar jūs manote, kad yra prasmingas toksai Amsterdamo paktas arba sutartis? Kas dar norėtų klausti? Atrodo, ne. Tuomet suteikiu žodį kolegai Valjė atsakyti klausimus. Well. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Jana klausė apie e, CEMR ir e, KOR. Ir regionų komiteto bendratarpiavimą. E, CEMR pasisakė už regionų komiteto egzistavimą. Tačiau bėgant metams mes pamatėme, kad šios dvi organizacijos gali papildyti vieną kitą. Regionų komitetas yra tarsi asamblėja. Be abejo, tai nėra Europos parlamentas, bet visgi tai asamblėja, kuri teikia nuomonę apie teisės aktus, kurie jau yra įgyvendinami, o CMR yra organizacija, kuri atlieka ankstesnį darbą. Mūsų užduotis yra atspindėti vietos ir regionų valdžios perspektyvą rengiant teisės aktus es lygmeniu. Būtent todėl mes įsitraukime kaip įmanoma anksčiau. Tai leidžia padaryti Europos komisijos ir Europos parlamento tarnybos. Taip mes prisidedame savo nuomonę tam, kad būtų parengti kiek įmanoma geresni teisės aktai, kurie būtų tinkami vietos ir regionų valdžios institucijoms. Tokį pagrindinį skirtumą matau. Be abejo, mes labai glaudžiai bendradarbiavame su regionų komitetu. Per ateinančius metus Mes turėsime patikslinti, koks yra tas ryšys, bet e, mano manimu nėra čia konkurencijos. Mes jau greičiau papildome vieni kitų darbą. Ta galima pasakyti ir apie kitas asociacijas. Be abejo, mes esame didžiausia organizacija, mūsų nariai yra nacionalinės asociacijos, e, tai mes skiriamės nuo tų, kurie turi tiesioginį ryšį su miestais, miesteliais ir kurie sprendžia detalės problemas, tačiau mes esame tarsi tokia federalinė organizacija. Mes galime visus sukviesti prie apskrito stalo tam, kad rastume bendrą poziciją. Taip darėme ir emigrantų krizės klausimais. Sukvietėme visas suinteresuotas šalis ir ieškojome bendrų strategijų bei pasiūlymų. Dabar pereinu prie ES institucijų regioninio ligmens e, ryšio. Aš visiškai jums pritariu. Kartais mes manome, kad tas ryšys pernelyg sutelktas ties centriniu lygmeniu, nacionaliniu lygmeniu. Mes norėtume tai pakeisti. Norėtume, kad būtų kitoks santykis tarp ES institucijų ir vietos bei valdžios, vietos bei regionų valdžios institucijų. Tolesnės Europos ir kitų žemynų vystimasis priklauso nuo regionų ir vietos valdžios pajėgumų skatinti augimą ir vystimasi. <coughs> Mes turime spręsti daugelį tų klausimų, kurie yra sprendžiami ir čia parlamente. Tam reikia, kad įsitrauktų regionai, miestai, vietos valdžia. Pernelyg dažnai reglamentai yra skiriami centriniai vyriausybei ir jie nėra pritaikyti vietos ir regionų valdžiai. Mes norėtume tai pakeisti ateityje. Norėtume, kad būtų dažniau kalbama apie vietos ir regionų valdžią, kad tai būtų dalis valdysenos. Apie tai yra kalbama sutartyse. Vietos ir regionų valdžia yra pripažįstama kaip Europos valdysenos dalis, tačiau mums reikia dar sustiprinti šį aspektą. Čia gal daugiau reikėtų apie tai kalbėti su komisija, o ne su parlamentu. Bet kuriuo atveju mums tai labai aktualu. Dabar pereisiu prie tvaraus vystimosi tikslų. Jūs paminėjote šį klausimą. Mes daug dirbome, kad apibrieštume tuos tikslus, ypač 11 ir 16. Yra ir kitų tikslų, kurių atšilgių turės veikti vietos ir regionų valdžia. Mes suprantame, kad norėtume įgyventinti tuos tikslus, turėsime pasikliauti vietos ir regionų valdžia bei savivaldybėmis. Iki 2050 metų e, daugiau nei 70 procentų gyventojų gyvens mieste, tad mes susidursime su atitinkamomis problemomis. Privalome turėti Europos modelį, kuris padėtų mums užtikrinti pusiausvyrą tarp miesto ir kaimo vietovių. Tai susijęs su Europos valdysenos modeliu jis galėtų tapti pavyzdžių ir kitiems. Aišku, mes nenorime primesti savo įsitikinimų, bet e, mano manimu tai yra puikus demokratijos ir atstovavimo pavyzdys. Jis galėtų pasitarnauti ir pasauliniu lygiu. Tiesa, kad dažnai veiksmai ir žodžiai išsiskiria, ne visi tūkstantmečio tikslai pasiekiami. Mes esame numatę tikslus Europoje ir ne visuomet mes pasiekėme tų rezultatų, nežinome, ar 2020 metų tikslai bus pasiekti. Tačiau mes privalome ieškoti tų e, tikslų, kelti užduotis ir užtikrinti dialogą tarp visų suinteresuotų šalių. Ekonominė ir finansinė krizė be abejo turėjo savo pasiekmių, Mes atlikome labai daug darbo šioje srityje. Nuolat yra skelbiamos, skelbiami tyrimai. Neseniai mes analizavome, e, kokia yra finansinė padėtis 2012-2013 metais vietos valdžios institucijose mums būtina atsižvelgti, kokia ta situacija ir turime pasiūlymų, kaip su krizėmis kovoti vietos ir regionų valdžios lygmenių bendradarbiavime su Italija, Ispanija, Graikija, tam, kad išspręstume e, tas konkrečias valstybinės problemas. Kita tema - pabėgėlių krizė. Aš jau šiek tiek apie tai kalbėjau. Atlikome pirminę apklausą tam, kad išsiaiškintume, kaip tai veikia vietos ir regionų valdžios institucijas. Kai kuriuose centrinės Europos šalyse e, tai yra labai aktuali problema. Mes Europos komisijai norėtume pasiūlyti parengti gairias e, tam, kad būtų aišku, kaip galima priimti pabėgėlius vietos lygmenio ir reikėtų pradėti bendradarbiavimo bei keitimosi praktiką programą. Po 2004 metų prisijungusiose šalise vietos valdžia nelabai turi patirties, kas yra pabėgėlių prieimimas. Todėl kyla daug nesusipratimų, išsakomas visuomenės nerimas, kyla klausimo, apie integraciją. Visus tuos klausimus reikės spręsti ir mes tai darysime per ateinančius mėnesius. Tik norėtume pabrėžti, kad miestai ir vietos valdžia labai dažnai nori priimti prieglopščio prašytojus, tačiau neturi galimybių tai daryti. Jiems reikia ES ir valstybių narių paramos tam, kad galėtų atlikti savo darbą. Reikėjo užtikrinti, kad visuomenės negazintų šis klausimas. Na, dabar apie toliausius, labiausiai nutokusius, nutolusius regionus. Mūsų nariai be abejo apie tai diskutuoja. Kaip supratau, jūs esate prancūzas. Mes esame prancūzų asociacija, kuri stebi, kas vyksta labiausiai nutolusiuose regionuose. Analizuojame, kaip e, tos vietovės e, gali pasinaudoti ES fondais. Be abejo, galime dar tobulėti. Esu tikras, kad yra ir ES lygmens asociacija, kurie atstovauja užžiūrio teritorijas ir labiausiai nutolusius regionus. Galbūt mums reikėtų imtis tikslinių iniciatyvų. Labai norėčiau prisidėti prie tokio darbo. Galiausiai pono Van Mistelroj klausimas. Mes tikimės, kad kitoje es miestų darbo atvarkėje bus kalbama apie ryšį tarp es institucijų ir miestų. Kol kas dar neaišku, kaip tai bus sprendžiama. Neaišku ir kiek es narių pritars miestų darbo atvarkiai. Kaip žinote, yra šioks toks pasipriešinimas, bet mes tengiamės jį sumažinti. Mes dirbame kartu su šios iniciatyvos rėmėjais ir tikiu, kad parengsime gerą pasiūlymą. Bendradarbiavome ir su Niderlandų ministerijomis, su prancūzais ir vokiečiais. Jie irgi mus labai remia. Bet kuriuo atveju būsima miestų darbo tvarkė neturėtų konkuruoti su regionų politika. Jos turėtų papilti vieną kitą. Būtina užtikrinti tą papildomumą ir vadovautis integruotų požiūrių mes CMR labai tam pritarėme. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš ne visuomet e, mielai susisieksiu su parlamento nariais, jei jie norės pabendrauti su mumis, tai gali tai padaryti. Mes esame Briuselėje ir visuomet esame pasirengę jums pagelbėti. Dėkoju, aš irgi tikiuosi, kad mes artimai bendradarbiausime ir kad turėsime galimybę išgirsti apie jūsų sėkmingus projektus ir tai, kas vyksta vietos valdžios institucijose. Labai lauksime jų balso čia regionų komitete. Dėkoju už jūsų dalyvavimą. Ačiū kolegoms už diskusijas. O dabar mes perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Mes e, planuojame balsavimą pradėti maždaug po 11.15. Dar turime porą minučių. Ar turėtume palaukti kai kurių narių? Trys minutės dar. Gerai, jei jums reikia tų trijų minučių, tai mes jas skirsime tarpusavio dialogams. Trys minutės ir tada pradėsime balsavimą. Jūs e, galite pasiruošti savo balsavimo korteles per tas tris minutės. Dėkuoju. Dėkui. Okay, colleagues, 11.50. Kolegos jau 15 po 11. Pradėkime balsuoti. Pirmoji nuomonė, dėl kurios balsuosime, yra mūsų komiteto nuomonė e, dėl E, Europos investicijų banko metinės ataskaitos e, už 2014 metus ECON e, komitetas ir mūsų komitetas rengė savo iniciatyvą pranešimą. Ir biudžeto kontrolės komitetas, atsiprašau. Europos investicijų banko vaidmuo sanglaudos politikoje pastaisiais metais labai sustiprėjo ir dar e, per ateinančius metus e, stiprės, nes naujosios kartos sanglaudos politika numato platesnį finansinių priemonių naudojimą. Mūsų pranešėjas yra Aldestovas e, Ivan Jakovčič, jis pristatė savo nuomonę per paskutinį posėdį iki spalio 21 dienos. Buvo pateikta 53 pakeitimai, pranešimas taip pat siūlo nemažai kompromisų. Ar norėtumėte pasakyti, ponė Jakovčičiau? Taip. Porą minučių. Pirmiausiai labas rytas. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo man rinkti šią nuomonę. atsižvelgiant į visus elementus, nors šiek tiek įtampos buvo tarp mūsų, nežiūrint to, manau, kad nuomonė yra gera, galbūt dėl visų detalių nesutarėme, tačiau tai yra geras dokumentas, kuris e, kitaip galbūt žiūri Europos investicijų banko vaidmenį. E, mūsų balsavimas šiandieną įtvirtins šio banko kitokį vaidmenį Jisai mūsų nuomonė turėtų būti palankesnis ekonomikai, ekonomikos veikėjams ir prisidėti prie plėtros e, tiek privataus tiek viešo sektoriaus per viešasias privačiasias partnerystės. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. Dėkuoju, dabar pradėsime balsuoti. Taigi, Europos investicijų banko metinė ataskaita mūsų komiteto nuomonė. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Septynioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. Penktasis kompromisas už? Prieš? susilaikė, priimtas. 29 pakeitimas dalimis. To prašo Aldė. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 29 pakeitimas, antroji dalis, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti. 31 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 46, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 47, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 48, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 409 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Aštuntasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dabar paskutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo elektroninis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtintas. Sveikinu ponę Jakovčič. Kitas balsavimas. Mūsų nuomonė dėl 2014 metų metinės ataskaitos dėl ES finans, finansinių interesų apsaugos, kovos su sukčiavimu. Liepos mėnesį komisija paskelbė savo metinę ataskaitą šiuo klausimu, e, įskaitant e, tolesnę kovą su sukčiavimu. E, mes teikėme nuomonę, biudžeto kontrolė rengė komitetą. Mūsų pranešėjas nuomonės pristatė mm, šią nuomonę neseniai. Buvo 51 pakeitimas pateiktas, pranešėjas pasiūlė kompromisų e, keletą. Pone Vaugan, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Pirmiausiai norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už jų paramą, rengiant nuomonę kolegos tikriausiai pastebės, kad į dešimt kompromisų įrašėme beveik visus pakeitimus ir tai rodo, kad mes tikrai puikiai kartu dirbome su dauguma frakcijų, taip pat tai rodo, kad komitetas siekia užtikrinti, jog struktūrinių fondų lėšos e, naudojamos e, turės didelį ekonominį poveikį visur ES ir taip pat, kad tos lėšos bus deramai naudojamas ir tai atsispindi kompromisiniuose pakeitimuose. Labai ačiū. Balsuojame. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, rimtas. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penktasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimtas. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, turime pasitikrinti. 18 pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas, atmesta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 40 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimtas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 9. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 10. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta ir dabar paskutinis balsavimas dėl nuomonės, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Sveikinu Jūs, ponė Bauganai. Su nuomonė patvirtinta didelė balsų dauguma. Kitas balsavimas. Nuomonė dėl rekomendacijų Europos komisijai, dėl dėrybų, dėl susitarimo dėl paslaugų. Tisa. Taigi, mūsų pranešėja Monika Vana pristatė praėjusi posėdį savo pranešimą. 21 spalio dar buvo primami pakeitimai. 65 pakeitimai buvo pateikti dėl paslaugų liberalizavimo, dėl darybų skaidrumo, dėl poveikio vietos regioniams struktūrams. Pranešėja pasiūlė kompromisinius pakeitimus. Jos komentaras. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ypatingai už puikų bendradarbiavimą, rengiant šitą nuomonę, už labai palankų bendradarbiavimo klimatą, sprendžiant šitą kontroversišką klausimą. Nebuvo lengva susitarti, suderinti skirtingas iš esmės pozicijas, tačiau manau, kad mums vis dėlto dirbant puikioje bendradarbiavimo atmosferoje pavyko rasti bendrą vardiklį ir parengti tokį tekstą, kuris atspindi mūsų komiteto bendrąją nuostatą. Taigi, manau, kad šitas bendras tekstas gali būti priimtinas. Balsuosime. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Tre, trečiasis kompromisas dalimis. Prašo atskirą dalį balsuoti pranešėjo už prieš susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt pirmas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, atsiprašau, išleidau 48. Buvo atmestas 49, turime balsuoti dėl 48, kas už, prieš, susilaiko, atmestam. Dabar 50 už, prieš, susilaiko. Dėl 50 balsuojame kortelėmis. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestam. 51. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. Nesame tikri, balsuojame kortelėmis dėl 51. Baigime. Atmesta. 53. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, kad prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko atmesta. 54 už, prieš, susilaiko atmesta. 64 už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. Dešimtasis kompromisas atsiimtas, o dabar mes turime balsuoti dėl 47-ojo. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 62 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 65 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame už visą nuomonę elektroniškai, pradedame. Balsuojame. The vote is closed. Baigiame. Ir nuomoniai pritarta sveikiname pranešėją. Tai reiškia, kad baigėme savo rytinio posėdžio darbą, o dabar pratesime savo posėdį, tačiau jame dalyvaus tik koordinatoriai.